Good morning, colleagues. We will start our job. Labas rytas. Kolegos, pradėkime keitimąsi nuomonėmis dėl smurto prieš moteris vakarų Balkanuose ir Turkijoje. Norėčiau pasveikinti jūs visus susirinkus į šį ypatingą renginį, kurį FAM organizuoja kartu su DRUA ir su Europos parlamento delegacijomis į Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną, buvusią uh, Jugoslavijos Respublika, Makedonija, Kosova, Jotkalnyje, Serbija ir Turkija, kurios yra atsakingos už dvišalius parlamentinius santykius su mm, šalimis, kurios siekia narystės Europos Sąjungoje. Norėtumėm aptarti tai, kaip yra užtikrinama moterų teisų apsauga, kaip yra kovojama su smurtu prieš moteris, kaip į tai atsižvelgiama bendarbiavime rengiantis narystės, plėtros darybose ir politiniuose dialoguose su tomis valstybėmis. Kiekviena valstybė, kuri nori stoti į ES, turi įvykdyti Kopenhagos kriterijus ir moterų teisės bei lyčių lygybė yra tarp šių kriterijų. 2016 lapkričio 9 dienos komisijos komunikate dėl ES plėtros politikos yra pasakyta, kad plėtros valstybėse diskriminacija ir priešiškumas prieš pažeidžiamas grupės, įskaitant ir um, seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės pagrindais, išlieka rimta susirūpinimą keliančių klausimų. Tolesnio darbo yra reikia norint užtikrinti vyrų ir moterų lygybę ir sprendžiant būtinio smurto smurto ir lyties pagrindų paremto smurto atvejus, užtikrinant, bei užtikrinant vienodas moterų galimybės, ypač darbo rinkoje. Komisijos ir EIVT. Komisija EIVT 2015 rugsėjo 21 dieną patvirtino bendrą darbinį dokumentą dėl lygybės ir moterų galinimo, dėl moterų ir mergaičių galinimo per ES santykius 2016-2020 metų laikotarpiu, kuris turėtų sukurti vieningą pagrindą moterų teisėms įtvirtinti visame pasaulyje ir tai taip pat taikytina ir plėtros valstybėms. PAM pradeda įgyvendinimo ataskaitą renkti dėl šio dokumento, todėl mums būtų įdomu išgirsti, kiek darbo jau jau yra atlikta gyvendinant šį naująjį požiūrį. Mūsų komitetas atliko išsamų darbą ir dėl Stambulo konvencijos. Kai kurios iš plėtros valstybių jau pasirašė ir ratifikavo Stambulo konvenciją, taigi prasideda gyvendinimas. Manau, mūsų šiandienos pasikeitimas nuomonėmis leis e, pritraukti visų suinteresuotų šalių, kurios dalyvauja plėtros procese, dėmesį į tai, kokios svarbios yra e, moterų teisės ir lyčių lygybė ir tai leis pagerinti moterų kasdienį realų gyvenimą. Dabar norėčiau suteikti žodžių ponui e, Panzerį, kuris yra bendra pirmininkas. Dėkuoju, ponė Pirmininkė, aš tik tai pridėsiu keletą dalykų prie to, ką jūs e, pasakėte. Noriu priminti, kad Vakarų Balkanų valstybės ir Turkijos mums ir e, toliau yra esminės svarbos e, partnerės. O kalbant apie moterų teisės, komisija konstatavo, jog yra padaryta tam tikros pažangos, ratifikuojant ir priimant nacionalinius įstatymus e, dėl kovos su smurtu prieš moteris. Bet apskritai norėčiau pabrėžti, jog nepaisant to, jog visose tose valstybėse yra priimta pakankamai teisės aktų šioje srityje, vis dėlto konkretus įgyvendinimas nėra visiškai toks, koks turėtų būti ir moteris negali naudotis visomis teisėmis, kurios ten yra numatytos. E, ir todėl ta kova su smurtu prieš moteris nėra e, visiškai veiksminga. Tuo tarpu tai yra nuolat pabrėžiama problema tose valstybėse. Serbijoje kas antra moteris susiduria su vienokia ar kitokia E, to smurto apraišką. Mūsų viešne iš Bosnijos ir Hercegovinos, kuri laimėjo Sakarovo stipendiją ir lankosi Briuselėje, kur e, jinai dar liks e, visą savaitę, kaip tik tai pakalbės apie perinamąjį laikotarpį ir teisingumo problemas bei e, labai skausmingą paveldą praeities. Aš norėčiau padėkoti tą progą e, žmonės, kurie dirba gindami žmogaus teisės ir e, norėčiau padėkoti Sakarovo e, stipendijos organizaciniam komitetui. Dėkoju, pane pirmininkė. Dabar norėčiau perduoti žodį e, parlamento delegacijų atstovams. Išklausysime poną Eduard Kukan. Jis vadovauja ES ir Serbijos e, delegacijai. Prašom, ponė Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, laikotarpis labai svarbus klausimas, labai aktualus. Šiandienos tema, kaip jau yra pasakyta, atspindi e, realybę konkrečiose vietose. Tad labai svarbu apie tai kalbėti atvirai ir ieškoti sprendimų ir mažinti tą liūdną statistiką Trys bendri požiūriai tokie egzistuoja, kaip kovoti su skurdu prieš moteris ir merginas, mano nuomonėje. Pirmiausia, reikia gerinti teisės aktus ir ypač tų teisės aktų įgyvendinimą. Antra, būtina keisti visuomenės normas, būtina informuoti plačiau visuomenę. Ir trečia, leisti visuomeniai labiau reikštis. Aš manau, kad visi trys dalykai yra aktualūs vakarų Balkanuose. Informuoti e, reiškia, kad mergaitėms ir moterims reikia gauti geresnį išsilavinimą. Norėčiau pasinaudoti progą ir išklausyti mūsų ekspertų apie situaciją vietose. Pasakykite mums, kaip galime jums padėti žengti pirmyn šiuo klausimu. Mes esam labai dėkingi tiems e, savo visiems svečiams. Svarbu taip pat žinoti, kur gali būti pasiekta pažangos greičiausiai, kovojant su smurtu prieš merginas ir moteris, kur yra tos pozityvios tendencijos, kurias galbūt pastebėjot praeitais metais. Na ir antra, e, turėti statistinius duomenis, kurie gerėtų šios rytoje, taip pat yra svarbus dalykas. Jis atsisniai duomenys buvo probleminiai pastaraisiais metais. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū ponui Kukan. O dabar suteiksim žodį ponui Manulis Kefalogijanis. Jis yra ES ir Turkijos delegacijos vadovas ir Junktinio parlamentinio komiteto narys. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turkija ir smurtas prieš moteris ir mergaitės, merginas. Kaip žinia, situacija ten nėra pati pozityviausia. Mums perduoti duomenys e, labai aiškiai tą rodo. Ir turime jungtinių tautų duomenys. 38 procentai moterų Turkijoje yra patyrusios e, savo partnerio smurtą, 15 procentų moterų E, patiria bendrą smurtą, ne tik e, savo partnerio smurtą. Na ir yra labai neraminančių tendencijų. E, tos tendencijos aiškiai rodo, kad ir toliau gilėja tie skirtumai susiję su prieiga prie švietimo ir panašiai. Matome, kad Turkija žengia atgal, o ne pirmin šiuo keliu. 36 procentai moterų yra patyrusios smurtą iš savo partnerio ar šeimos nario. Ponas Kukan yra teisus, sakydamas, kad politikai e, turi renkti konkrečias politikas. Tos politikos yra būtinos, būtinos konkrečios priemonės, kad moterų ir mergaičių, merginų situacija gerėtų, kad jos turi teisę ir galimybę gintis. E, reikia taip pat užtikrinti geresnės sanitarinės sąlygas. Labai nedaug e, padedama nevyriausybinėms organizacijoms kol kas, tuo tarpu jos vaidina svarbiausią vaidmenį šios rytyje, reikia stiprinti finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms, ypač toms, kurios dirba šioje srityje, kur kovojama su smurtu prieš moteris ir merginas. Ačiū kolegai Kefalogianis, o dabar žodis kolegai Šuica. Ačiū, pane pirmininkė, leiskite padėkoti už šitokio renginio suorganizavimą puiku, kad turime galimybę čia pasikeisti nuomonėmis. Aš taip pat esu moterų reikalų komiteto pakaitinė narė, tad man ši tema puikiai pažįstama. Norėčiau pasakyti tą faktą, kad jo kalnyje Bosnija, Hercegovina, Turkija ir Serbija yra tos šalis, kurios nėra dar ratifikavusios Stambulo konvencijos. Bosnija, Hercegovina, tiksliau, ratifikavusios konvencijos. Uh, Ir tai buvo šeštoji Europos tarybos narė, kuri šią konvenciją ratifikavo. Tad e, belieka pasveikinti. E, Stambulo konvencija nepadeda visiškai panaikinti smurto prieš moteris, bet tai yra proveržiai šioje srityje, tai yra postumis ginti moterų ir merginų teisės labiau. Uh, Ten yra numatyti minimalų standartai, kai valstybės turi užtikrinti minimalius tam tikrus standartus, kuriais naudotis gali merginos ir moteris. Būtinis smurtas, smurtas prieš merginas ir moteris dėja yra tas sritis, kur tebėra probleminis dalykas. Tai kenkia moterų merginų sveikatai, tai yra blogas dalykas visai šaliai, tai taip pat tai yra tas dalykas, kuris turi būti teisiškai nagrinėjimas. Vyriausybėms tenka prievolė ir pareiga sukurti institucinius e, ir teisinius instrumentus, kad būtų galima kovoti su smurtu prieš moteris, kovoti su būtiniu smurtu. E, smurtas e, prieš moteris Bosnija ir Hercegovina rodo, kad 47,5 procentų moterų patyrė smurtą ir 68 procentai Kosovo moterų patyrė būtinį smurtą kažkada savo gyvenime. Ir tai yra duomenys, kuriuos pateikė Junktinių tautų organizacija. Bosnija ir Hercegovina bei Kosovas dar neseniai buvo karo krečiamas regionas. Na ir aišku, tai turėjo įtakos visuomenės ir ekonomikos struktūrai. Kosove moterų dauguma buvo prievartaujamos, parduodamos į seksualinę vergyją, būdavo kastruojamos ir panašiai. Moteris, kurios išgyveno, buvo dauguma patyrusios seksualinį smurtą, ta gėdos ir tylos kultūra irgi duoda savo rezultatų. Tai yra siaubinga situacija. Reikia pasakyti, kad būtinis smurtas, partnerio smurtas šioje šalyje buvo vertinama kaip privatus šeimos reikalas. Ir aišku, tai paliečia visą visuomenę. E, būtinis smurtas kaip privatus reikalas, toks vertinimas yra blogas dalykas, tad būtina renkti konkrečias e, politikas, būtina, kad teisėjimtųsi priemonės, kad taip nebūtų, kad dažnai dar ir teismuose tos moteris nesulaukia paramos ir tai nepadeda joms e, aktyviau kovoti už savo teisės. Tai yra svarbiausi dalykai, mano nuomonė. Na ir bendrai kalbant, moteris patiria smurtą ir su ta problema turi būti kovojama. E, tradiciškai šalyje yra įtvirtinta neligybė tarp vyrų ir moterų. Manęs yra prašoma kalbėti lėčiau, sako kalbėtoja. Pagristai pritarė vertėjai. Taigi, tradiciškai yra tvirtinta šalyje lyčių neligybė, tad lygios galimybės švietimos ir tie vyrams ir moteriams versle ir kitose sferose E, turėtų padidinti supratimą apie moters vaidmenį visuomenėje ir ta diskriminacinė politika ir praktika turėtų liautis. Teisinės institucijos e, turi būti sukurtas, turi būti parengtos visos teisinės taisyklės, kad būtų galima kovoti su šiuo reiškiniu, nes e, ne, mo, moteris, mot, moteris Bosnių ir Gercegovino ir Kosove uh, smurtą patiria nuolatos, jis išaugęs yra iki 68 procentų. Turime pasiūsti labai aišku signalą, tvirtą signalą, turime pasakyti, kad mes lyčių smurtui e, nesame tolerantiški, kad taikysim nulinę toleranciją tokiam reiškiniui. Ir situacija turi e, keistis, nes moteris sudaro daugiau negu pusę visuomenės. E, Tad negalia diskriminuoti daugiau negu pusė visuomenės narių. Mes norime, kad moteris turėtų tokias pateisės, kaip ir kiti visuomenės nariai. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Vicepirmininkai poniai Šuica, norėčiau tik priminti, kad pasisakymams skiriama po dvi minutės. Ir dabar suteiksiu žodį kolegiai poniai Maginės. Jie yra ES delegacijos ryšiams su Jotkalnyje narė. Both... Uh, Visų pirma, noriu padėkoti abiem ir komitetui, ir pakomitečiui už labai svarbius klaus, klausimus. Ir tai tikrai mm, labai svarbi tema, ką mes girdėjome, tai labai baisi statistika, labai žiaurios istorijos, iš tikrųjų smurto prieš moteris. Aš nekalbėsiu apie skaičius, bet papasakosiu apie jo atkalnijos istoriją, pateikdama pavyzdžius. Realiai narystės paža, e, pažanga yra teigiama, tačiau išlieka problema dėl vyrų ir moterų lygybės. Ir aš Du dalykus pasakyčiau, jeigu pažiūrėtume jungtinių tautų vystimos ataskaitą dėl Jotkalnijos, smurtas yra laikomas e, šeimos vidaus reikalų. Tai aš pritarčiau anksčiau kalbėjusiai, kad iš tikrųjų tai yra nusikaltimas prieš moteris realiai ir mes turime pasirūpinti, kad tai nebūtų toleruojama visuomeniai. Dar vienas labai svarbus klausimas, kuris galbūt dar nebuvo paminėtas, kad moteris kaimiškose vietovėse patiria partnerių smurtą daug dažniau nei miesto vietovėse. Ir ką kaimiškose vietovėse moteris dažniau turi ir mažesnį išsilavinimą, ir mažesnės pajamas. Ir tas smurtas prieš moteris ir e, dominuoja tarp žemiau išsilavinusių moterų. Ir be to kaimiškose vietovėse moteris labiau izoliuotai gyvena ir joms daug um, sudėtingiau siekti pagalbos, jeigu iš viso tos pagalbos galima kažkur tai rasti. Tai turime būtent į tai atsižvelgti ypatingai. Be to yra ir baimė pasisakyti apie tas problemas, taigi tas smurtas tęsiasi ir pati sistema nesukuria reikalingos apsaugos sistemos aukoms ir labai dažnai um, nusikaltimas nusikalteliai turi galimybių ir toliau kartoti savo nusikaltimus ir tas smurtas tęsiasi. Manau, taip pat labai svarbu pasakyti, kad Juotkalnyje ratifikavo Istanbulo um, konvenciją, Europos tarybos konvenciją dėl kovos su, moti, su smurtu prieš moteris ir kovos su smurtų e, e, šeimoje, bet aš manau, kad labai svarbu būtent sukurti visą pagrindą, visą sistemą, kuri leistų kovoti su tuo. Ir e, dabar, pirmininkė, aišku, kadangi laikas spaudžia, tai aš klausysiuos šiandienos visų pasakojimų ir aš manau, kad čia formuosi bendra tema. Tai yra, kad tai nepaprastai neramina, tai yra nepriimtina. Ir, ir pačioje Europoje yra problemų šiais klausimais ir todėl ir mes, ir Europoje turime pripažinti, kad būtinis smurtas tikrai nėra gerai sprendžiamas dar ir mes turime pasirūpinti, kad ta baisi statistika iš tų valstybių būtų e, e, sprendžiama. Thank you, uh, Mrs. Maginės. Dėkuoju, ponė Maginės. Dabar noriu suteikti žodį ponui Ivan Jakovčič, kuris yra delegacijos uh, į ES Albanijos parlamentinį komitetą vicepirmininkas. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į šią konferenciją. Noriu padėkoti taip pat visiems, kurie atvyko į šį seminarą. Man atrodo, kad yra puiku tai, kad čia Europos parlamente yra kalbama apie moterų padėtį vakarų Balkanuose. Bendrai kalbant, mes galime kalbėti apie visus klausimus susijusią su moterimis ir šeimomis vakarų Balkanuose. Albanijoje situacija yra tokia pati, kaip ir kitose šalyse kaip pavyzdžiui Serbijoje, ar Kosove, Makedonijoje, Turkijoje. Albanijoje, Juotkalnyjoje situacija taip pat panaši. Didelių skirtumų nerastume. Tai yra ta padėtis, kur šeimos labai tradicinės. Tačiau mes čia ir susirinkome tam, kad kovotume prieš būtinį smurtą, prieš bet kokią diskriminaciją. Aš čia nekalbu tik apie Albaniją, aš kalbu apie visas šalis, kurias čia šiandien minime. Mūsų delegacija gegužės mėnesį dar labai aiškiai pareiškė, ką mano ES apie šį klausimą. Albanija yra viena iš tų šalių, kuri turi gerus teisės aktus, įstatymus, jie taip pat yra ratifikavę Junktinių tautų konvenciją šią temą. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, e, problema yra tų teisės aktų įgyvendinimas. E, problema yra ir tas šeimos smurto suvokimas. Kartais kyla klausimas, ar tai yra tas klausimas, kuris būtų laikytinas privačių reikalų, ar tai yra vis dėlto baustinas, baudžiamąją galbūt tvarka reikalas. E, kaime Albanijoje turime 80 procentų būtinio smurto atveju, 8 procentai yra seksualinis smurtas. Mieste situacija yra šiek tiek kitokia. Situacija geresnė, bet nėra gera. Pone Maginės labai teisingai pasakė, kad net ES turime panašių problemų, pavyzdžiui, Kroatijoje taip pat. Ir nevalia užsimerkti, e, nematyti tų problemų. Tačiau vakarų Balkanų šalise tos problemos yra dar labiau išreikštos. Būtent dėl to manau, kad yra puiku, kad surengėm šį seminarą ir taip pat e, mes, deputatai, puiku, kad reiškiame savo nuomonę šiuo klausimu. Turim pareikalauti uh, E, norinčių stoti Europos Sąjungos šalių vyriausybių numatyti reikiamus e, teisės aktus, kurie padėtų moterims gintis. Ačiū. Ačiū kolega Jakovčič. Dabar suteiksim žodį ekspertams, kad jie galėtų pateikti savo pranešimus. Pirmiausia, ponas Maciej Popovskik. Jis yra ES komisijos generalinio direktorato, kaiminystės politikos ir plėtros dėrybų direktorato direktorijos vaduotojas. Dešimt minučių, prašau. Much, uh, Ačiū pirmininkė, manau, kad galėsiu ir uh, trumpiau kalbėti. Mes labai atidžiai stebime pasikeitimus dėl moterų ir vyrų lygybės ir kovos su e, smurtu, smurtu pagal lytį e, šalise kandidatėse, kokia ir potencialiuose kandidatėse situacija. Ir patvirtinome 2016 metų plėtros paketą, čia komunikatė labai aiškiai pasakyta, kad reikia dar toliau dirbti, užtikrinant moterų ir vyrų lygybę, taip pat tarpe kovojant su būtiniu ir lytimi paremtų smurtų, užtikrinant moterų vienodas galimybės, ypač darbo rinkoje. Ir galvant apie estojimo procesą, reikia paminėti du skyrius, tai yra 19 socialinė politika ir 23 tai yra um, teis teismų situacija ir su to susijusios teisės. Mes tikimės, kad visos plėtros valstybės įgyvenins lygybės principą tarp vyrų ir moterų ir uh, Daugumoje partnerių šalių proces, e, narystės proceso, um, procesai paskatino geresnę situaciją dėl lyčių lygybės ir iš tikrųjų, kaip daug kas jau kalbėjusi pasakė, visos išskyrus buvusią e, Jugoslavijos Respubliką Makedoniją patvirtino šalis kandidatės į Stambulo e, konvenciją dėl kovos su būtiniu smurtu. Tačiau vis tiek dar e, tų šalių valdžia turi daug daugiau padaryti, kad visiškai gyvenintų tą konvenciją, taip pat, kad pakeistų, peržiūrėtų savo visą teisinę sistemą, kad ji atitiktų Stambulo konvencijos reikalavimus. Mm, esami teisės aktai, aišku, jau yra svarbus žingsnis į priekį, tačiau jų įgyvendinimas atsilieka dėl to, kad trūksta politinės valios, dėl to, kad institucijos yra silpnos mm, arba dėl to, kad mm, atsiskaitimo mechanizmų ar struktūrų trūksta kaip daug kalbėtojų čia jau pasakė, mm, smurtas paremtas lyties aspektu dominuoja vakarų Balkanų valstybėse ir Turkijoje ir ypač šeimos, e, būtinis smurtas yra labai paplitęs ir skaičiai rodo, kad nuo 18 iki 39 procentų moterų yra patyrusios fizinį smurtą, iki 56 procentų moterų yra patyrusios psichologinį smurtą iš artimiausių partnerių. Tai labai neramina. Mm, mes komisijos Vokietijoje esame pasiryžę įgyveninti ES lyčių veiksmų planą 2016-2020 metų laikotarpiu ir dabar yra mm, komisijos rengiama ataskaita dėl įgyvenimo, kartu su EIVT e, per atimiausius metus mes pateiksime tą ataskaitą tarybai. Ir mm, labai svarbu kovoti su visų formų smurtų prieš e, moteris ir mergaitės. Ir aišku, kad e, veik, lyčių veiksmų plano mm, kontekste vakarų Balkanų ir Turkijos šalise yra dirbam būtent sutelkiamas dėmesys į tuos klausimus ir finansavimo kontekste taip pat. Ir aš norėčiau dabar pakalbėti tai, ką daro NER generalinis direktoratas. Visų pirma, 5 milijonų eurų vertės projektas yra parengtas, kad būtų nutrauktas smurtas prieš moteris ir mergaitės vakarų Balkanų ir Turkijos e, valstybėse Turkijoje. Ir čia siekiama mažinti diskriminavimą ir smurtą prieš moteris ir mergaitės, siekiama, kad būtų prisidarinta prie Stambulo konvencijos ir taip pat prie Um, Junktinių tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo ir taip pat, kad būtų socialinės normos ir požiūrį pakeisti. Projektas e, sustiprins moterų organizacijas, taip pat rengs visuomenės informavimo kampanijas ir padidins galimybės moteriams prieiti prie kokybiškų e, paslaugų. Daugiau kaip 60 procentų e, biudžeto bus skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios taps partnerėmis įgyveninant šią programą. E, pagrindinė partnerė jungtinių tautų e, moteris organizacija ir mes to labai džiaugiamės. Mes taip pat ketiname Liepos 10 surenkti konferenciją. Mes to džiaugiamės ir su tuo jungtinių tautų moterų organizacijos. Mm, direktorius pavaduotojas, tai kalbėjau ką tik. Ir dabar uh, noriu pakalbėti apie kai kurios projektus, kurie skirti tik tai vienai valstybė atskirai. Pavyzdžiui, paminėčiau stipresnis balsas uh, mergaitėms ir berniukams, kad būtų galima kovoti su lyčių pagrindų vykdomu smurtu. Bosnijai Hercegovinai skirtas tas pro, projektas. Mm, toliau e, tikslas yra sumažinti smurtą ir paskatinti mergaitės ir berniukus dalyvauti tose procesuose taip pat. Uh, mandat e, patikos fondo kontekste yra teikiama pagalba Sirijos pabėgėliams ir čia biudžetas yra 12,5 12 e, milijono eurų. E, čia yra dirbama kartu su UNICEF ir yra kovojama su e, būtent lyties pagrindų paremtų smurtų, ypač galvojant apie jaunas mergaitės, kurios tampa to aukomis Balkanų valstybėse, Turkijoje, aišku, ypatingai paplitęs yra smurtas, labai rimtas klausimas yra smurtas prieš moteris E, migrantės ir pabėgėlės. Ir e, aš tiesiog norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tą klausimą, jis nėra, aišku, šiandienos diskusijų tema, tačiau tai yra labai rimtas klausimas. Taip pat mes apmokome ir savo kolegas, kurie dirba lyčių klausimais, mes turime visą tinklą um, tų um, e, centrų, kiekviena delegacija vakarų Balkanų valstybėse dirbama, yra organizuojamas apmokymo sesijos konkrečiai kolegoms ir uh, nuo birželio dirbama, praeitų metų ir komisija aktyviai dirba, kad būtų kovojama su lyties pagrindų paremtų smurtu. Dėkoju ponui Paposkui, dabar suteiksiu žodį poniai Nikoli Franksmut, kuri yra programų vadovė ir pagrindinė tyrėja Kosovo moterų tinkle. gerbiami Europos parlamento nariai ir delegacijų nariai. Aš kalbu Kvina Tilkuvina fondo vardu ir šešių vakarų Balkanų e, valstybių moterų teisų gynimo aktyvistų vardu. E, smurtas prieš moteris egzistuoja visur pasaulyje, tačiau vakarų Balkanuose e, šios problemos yra ypač aštrios. Ir dažnai yra teikiama daugiau reikšmės vadinamiesiems e, svarbiems politiniams klausimams, o mažiau tokiems kaip e, e seksualinė prievarta ar priekabiavimas. Komet nebūna, e, kuomet yra taika, tai nereiškia, kad taip paprasčiausiai padėtis, kuomet nėra karo. Kaip jaustis, jei nesi saugus e, net savo namuose ir ką čia gali padėti tuomet sienų apsauga ar kariuomenė. Kita vertus, per karą patirtas smurtas turi pasiekmių, tas pasiekmes jaučiamas toliau ir nėra jokio e, teisingumo ar, ar, ar paslaugų, kurios būtų teikiamas e, aukoms. Mes turėtume siekti, kad e, smurtas prieš moteris taptų politiniu prioritetu Aišku, kokios yra priežastys. Visų pirma, institucinių lygmenių nėra veikiama pakankamai. Policija dažnai ignoruoja prikabiavimą ar seksualinę prievartą. Pavyzdžiui, Kosove policija per tris metus neužregistravo nei vieno e, privartavimo atvejo ir e, jokio taip pat seksualinės prievartos atvejo. Ne todėl, kad tokių atvejų nėra, bet todėl, kad policijai nepranešama arba policija neregistruoja tokių e, atvejų. Tad moteris yra diskriminuojamos policijos ar kitų institucijų ir labai dažnai kaltinamos yra pačios aukos dėl to, kas įvyko. Aišku, nusikaltimai turi būti e, už nusikaltimus turi būti baudžiama eksoficijo ir tai niekuomet nebūna aukos kaltė. Mes negalime taikstytis su smurtu prieš moteris. Dažnai moteris yra atgrasomas teikti skundus policijai. Yra buvę aukų, yra žuvusių moterų dėl e, smurto e, prieš moteris. Pavyzdžiui, e, Kosove viena moteris buvo um, sužeista peiliu 20 kartų, patyrė 20 durų, jinai mirė, durių, jinai mirė. Jo, ją bandė ginti dukra, dukra taip pat buvo sužeista e, peiliu. Ir jinai pranešė policijai, jog 16 kartų susidūrė namuose su tokiais atvejais, tačiau policija apskritai nieko nedarė. Ir vyras, kuris e, padarė tą nusikaltimą, gavo minimalę bausmę E, paskui vyko demonstracija dėl šito atvejo. Privatus advokatas buvo pasamdytas, jisai bando pasiekti, kad e, tas, e, ta byla būtų iš naujo nagrinėjama. Kosove smurtas prieš moteris nėra neramai nagrinėjamas ir trūksta skaidrumo. Nors e, privatos donorai yra teikia finansinę pagalbą šitų problemų sprendimui, tačiau tas problemas vis dar nesprendžiamas ir nėra tinkamai veikiančio teisingumo mechanizmo, tuo tarpu tai yra būtina, e, kad tinkamai būtų nagrinėjamos bylos ir nagrinėjami tokie atvejai. Daugelį valstybių nėra e, tokių struktūrų kaip e, SOS e, linija, nėra e, pakankamo žalos atlyginimo aukoms arba jis nepakankamas arba jo iš viso e, nėra. Mes e, manome, kad reikia ir toliau siekti, kad būtų sukūriamas ekonominės sąlygos tam, kad moteris galėtų deramai apginti savo teisės. Kai kuriuose rekomendacijose yra sakoma, jog ES turėtų traktuoti smurtą prieš moteris kaip žmogaus teisų problemą. Institucijos turi nuolat reaguoti į tokius atvejus. ES turėtų kviesti regionų vyriausybės, kad smurtas prieš moteris taptų politiniu prioritetu. Taip pat reikia e, siekti, kad būtų užtikrinamas pakankamas finansavimas, kad būtų vykdoma tinkama politika bei e, kuriami fondai bei kitos struktūros, tokios kaip moterų e, e prieglapšio centrai, e, nes tai yra būtina, kad moteris e, jaustusi saugiau ir nebijotų pateikti skundų dėl e, tokių atvejų. Taip pat turi būti užtikrinami tiesioginiai ryšiai tarp e, moterų gynybos struktūrų ir visuomenės. Reikia taip pat ir inf daugiau informacijos bei mokymo. Mes ir toliau dirbame vietose ir mes dirbame netgi nesant pakankamo finansavimo, mes užsiimame stebėseną. Tad mums reikia taip pat paramos ir politinės paramos ir finansinės paramos, kad galėtume toliau tęsti savo darbą. Taip pat labai svarbu, kad ES e, politikai įvairiuose politikos, politiniuose formuose kalbėtų apie e, būtinybę kovoti su smurtu prieš moteris. Antras aspektas, kurį norėčiau e, paliesti, yra teisingumo sistema bei žalos atlyginimas. Kaip žinome, seksualinės smurtas taip pat yra naudojamas prieš moteris. Tūkstančiai moterų buvo karo metu išprivartautos, tačiau buvo labai mažai teismo procesų, mažai kas e, iš nusikaltelių yra e, nubaustas. Kai kurios valstybės numato žalos atlyginimą, tačiau daugelis valstybių net nenumato tokio dalyko. E, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija 1325 kaip tik reglamentuoja tuos dalykus ir jų gyvendinimas yra asmenės svarbos e, regione. Turi būti viešai pripažįstama, jog yra atliekti tokie nusikaltimai ir e, nusikaltėliai turi būti priversti atlyginti žalą. Turi būti užtikrinamas saugumas visiems vienodai ir moteriams, ir vyrams, ir privačiame, ir visuomeninėme sektoriuje. Dėkoju už jūsų paramą. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Nuri Osbi, kuri yra Europos moterų lobistinės organizacijos koordinatorė Turkijoje ir e, šios organizacijos valdybos narė. Gerbiami ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, ačiū už kvietimą. Esu Nurai Ozbai. Turiu e, čia savo situacijos pristatymą. Kalbėsiu apie situaciją Turkijoje šiandien, tačiau pabrėšiu ir e, kitas tendencijas šioje srityje mūsų šalyje regione. Šiemet mes švenčiame 20-asias metinės, kai buvo įkurta labai tokia unikali struktūra, kurią turime. Mes turime kovos su smurtu prieš moteris observatoriją, 30 e, ekspertų turime visoje Europoje, kurie tikrai labai sunkiai dirba, daug dirba, kad būtų kovojama sėkmingai su smurtu prieš moteris. Pradėsiu nuo kai kurių teisinių dalykų. Mes labai didžiuojamės tuo, kad e, Europos tarybos konvencija buvo e, nuspręsta pateikti kaip vieno iš svarbiausių dokumentų. Mano šalis, Turkija, buvo tarp pirmų šalių, kurios Stambulo konvenciją pasirašė. Mm, kai, ir kaip po to pasirašymo šalis patvirtino įstatymą 6284, tai reiškia, kad šis teisės aktas tapo mūsų teisinės sistemos dalimi. Uh, ten yra numatytos apsaugos priemonės, atsirado daugiau teisė, teisės įgyvendinimo institucijų, prevencijos centrų. Tačiau dar tebelieka daug problemų susijusių su to teisės akto įgyvendinimu. Todėl, kad dauguma tų centrų, kurie vykdo prevencinį darbą, dar nėra pakankamai gausus ir dėl to, kad trūksta žmonių. Be kitako, lyčių lygybės perspektyva, e, kalbant apie teisėją saugą, e, vėlgi nėra pakankamai išvystyta. Per nelik retai kalbama apie Stambulo konvenciją ir jos įgyvendinimą. Norėčiau paminėti keletą skaičių iš Turkijos situacijos. Jūs ko gero, e, jūs žinote, minėjote apie tai, bet prieš tai dar norėčiau pabrėžti labai svarbų dalyką. Kaip žinote, Per pastaruosius metus dėl nepaprastosios padėties Turkijoje pilietinės visuomenės organizacijos, kai kurios buvo uždarytos. Dauguma iš jų buvo organizacijos kovojusios už moterų teisės, kovojusios su smurtu prieš moteris. Jos turėjo savo laikinas prieglaudas, pagalbos centrus ir turėjo e, profesinį tam tikrą mechanizmą, kuris teikė pagalbą moterims nukentėjusiems nuo smurto arba išgyvenusioms nuo smurto. Uh, Ir dabar didelės tos pajėgos tiesiog dingo, jos buvo uždarytos. Turkijoje šis klausimas labai aktualus. Pirmų, pirmus 17 metų 3 mėnesius daugiau mirė 101 moteris. LGBT vėlgi sunki situacija. Žinau, kad ES situacijoje nėra daug kuo besiskirianti. 51 moteris per tą patį laiką buvo nužudyta ES. Neseniai štai gavome e, kitų duomenų. 2000, pagal 2014 metų duomenys 44 procentai moterų patiria fizinį ir psichologinį smurtą, fizinį ir seksualinį smurtą. Kalbant apie ankstyvą svedybos, tai reikia pasakyti, kad tų atvejų skaičius yra ko nedvigubai didesnis. Yra ir kitų svarbių dalykų, kurias sprendžiame. Emocinis smurtas, skaičiai ir ekonominis smurtas, skaičiai daug didesni. Trečdalis pagyvenusių moterų sako, kad yra patyrusios fizinį ir seksualinį smurtą. E, tos, tie, tos laikinos prieglaudos, kurios padeda tokį smurtą patyrusiams, yra Turkijoje labai svarbus klausimas. Jų labai nedaug. Turime 137 tokias priebėgas kurios suteikia galimybę prisiglausti 3442 moterims. Tačiau mūsų šalyje gyventojų daug, beveik 40 milijonų. Ir kadangi smurtas prieš moteris siekia vos ne 40 procentų, tai aišku, kad tų priebėgų skaičius yra pernelyg ribotas. Žmogiškasis kapitalas čia yra svarbus. Taip pat svarbu spręsti tokius e, pačius skubiausius klausimus tose priebėgose susijusius su moterimis ir jų apsauga. Norėčiau grįžti atgal ir e, paraginti imtis veiksmų. Iš tikrųjų, moterų organizacijų bendradarbiavimas, teisinių organizacijų bendradarbiavimas ir teisės aktų gyvenimas yra svarbiausi dalykai. Norėtume, kad būtų kalbama dažniau e, visos, visom, visais lygmenimis apie lyčių lygybės klausimą, kad to užsimtų nevyriausybinės organizacijos. Statistiniai duomenys yra didžiulė problema E, juos reikia rinkti taip, kaip to reikalaujama pagal Stambulo konvenciją. Ir aišku, taip pat labai svarbu, kad būtų gyvendinamos biudžeto nuostatos susijusios su, su uh, e, CEDAF dokumentu ir uh, tai, taip, kaip nustatyta Stambulo konvencijoje. Be abejo, tos visos pastangos turi tęstis, jų kol kas nėra gana. Fizinės sąlygos uh, tų priebėgų uh, žmogiškasis kapitalas, stebėsenos centrai, jų skaičius turi didėti, nes jie vaidina svarbu vaidmenį. Mes savo teisiniai kalboje irgi vartojame tokį žodį uh, shelter, priebėga. Tai nėra. Uh, Vietoj to termino svečių namai, nes mes nemanom, kad tai yra svečių namai, tai yra iš tikrųjų priebėga. Mes uh, norime, kad būtų laikomas į prisimtų įsipareigojimų, kad būtų siunčiamas labai tvirtas signalas apie tai, kad ES yra pasirengusi kovoti su paž... žmogaus teisų pažeidimu šiuo taip pat. Būtina įgyvendinti prevencinės politikas. Norime, kad ES e, imtųsi vykdyti e, monitoringo procedūrą jos kompetencijoje esančiose srityse. Mes tai tikrai norėtume pasižiūrėti, kaip įgyvendinama Stambulo konvencija. Na, kol kas e, duomenų reikimas ES lygmenių, nacionalinių lygmenių tebėra vienas iš svarbiausių klausimų, kurį turėtume spręsti. Ir čia labiausiai lauktume jūsų paramos. Dėkoju. Thank you, Ms. Osbey. Labai ačiū, ponė Uzbei. Dabar norėčiau suteikti žodį ponė Jadrankai Miliševič, kuri yra Kiur iš Kur fondo iš Bosnijos Hercegovinos. Ačiū, labai dėkoju, gerbiami Europos parlamento nariai, kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Šuicai, kuri pristatė puikius statistinius duomenis. Taip pat noriu um, padėkoti už tai, ką jūs pasakojate, iš tikrųjų Bosnijoje ir Hercegovinoje situacija tokia pati ką ir kolegė pasakoja, ir Bosnijoje, Hercegovinoje toliau moteris yra nustumamos į užrybį socialinėme, ekonominėme, politinėme gyvenime ir jau mm, vis tik tai antrą kartą yra parengtas veiksmų planas įgyveninti uh, saugumo tarybos rezoliuciją 1325 dėl moterų taikos ir saugumo. Bosnija ir Hercegovina vis tik tai nesugeba sukurti realių mechanizmų, kad būtų galima užtikrinti gyvenimą įgyvendinimą ir monitoringą, nėra kokybinių rodiklių parengta pažangai matuoti, nėra užtikrinamas institucijų dalyvavimas nuo žemiausio valdymo lygmens ir nėra platesnio pilietinės visuomenės įtraukimo į pasirengimą ir monitoringą mechanizmai paremti, padėti aukoms ar liudytojams karo nusikaltimų ir apsi, e, labai riboti yra priklausomi nuo projektinės paramos iš tarptautinių fondų, karo aukoms e, nėra užtikrinama galimybė gauti teisingumą, kompensaciją už nematerialinę žalą ar gyveninti savo teises dėl to, kad jų yra toks statusas, dėl to, kad yra ribotos taisyklės, dėl to, kad trūksta bendros politikos. Ir iš tikrųjų, e, Bosnijos ir Slovenijos institucijos reforma buvo sustabdyta dėl to, kad prie pritruko politinių lyderių e, valios ir mm, nėra sprendžiama lyčių lygybės problemos, nėra mažinamas moterų diskriminavimas per konstitucijos pakeitimus, nors tai inicijavo moterų NVO ir tai nėra aptarama ir parlamente. Mm, be to e, yra e, mm, siūloma, kad lytis būtų vienas iš kriterijų, sprendžiant, koks yra bendras diskriminavimo draudimo kontekstas. Vis tik tai Bosnijos Hercegovinos konstitucijai nėra jokių dar e, konkrečių priemonių numatyta, kurios skatintų e, lyčių lygybę, gintų moterų teises. Bosnijos Hercegovina įstatymą ir viešoji politika nepripažįsta smurto prieš moteris kaip specifinės e, lyčių pagrindų paremtos smurto formos, bet priešingai nėra naudojama net ir lyčių aspektų neutral, neutralus apibrėžimai. Yra netgi sumažinamas, e, stengiamas sumažinti e, apibrėžimą, kokį socialinį pavojų kelia toks smurtas. Bosnija Hercegovina nesugeba um, efektyviai koordinuoti, užtikrinti bendarbiavimą tarp visų lygmenų valdžios institucijų, kad būtų galima kovoti su smurtu prieš moteris, užkirsti kelią tam. Nėra vienu vienodinami įstatymai viešos viešosios srities politika šioje srityje. Iš tikrųjų, labai sudėtinga yra išsiaiškinti, kas ką daro, ko, kas už ką atsakingas ir labai sunku įgyveninti kažką, ko mes konkrečiai norėtumėm, kad e, mūsų reikalas pasistumėtų į priekį. Ir aišku, kad dėl tokios situacijos e, labai sunku yra kažką padaryti, apginant moteris nuo smurto, užtikrinant jų galimybės užtikrinti teisingumą, apginti jas po smurto atveju. Taip, e, Reikia paminėti, kad Europos tarybos konvencija dėl kovos su smurtu prieš moteris ir būtiniu smurtu buvo ratifikuota 13 metais tai be išlygų, buvo patvirtinta pagrindų strategija 2015-2018 metų laikų laikotarpiu tai ministrų tarybos um, dėl konvencijos įgyveninimo, taip pat yra ir pridėtinis įsipareigojimas įgyveninti visą tai, atsižvelgiant taip pat ir Europos tarybos ministrų komiteto mm, pirmininkavimo vaidmenį, yra tai pirmieji tokie pozityvūs žingsniai link um, stipresnių įsipareigojimo įgyventi tarptautinės priemonės moterų teisų mm, apsaugai Bosnijoje ir Hercegovinai Jordanui, tačiau, nežiūrint to, vis tik tai nerim, nerima kelia e, situacija Bosnijoje ir Hercegovinoje, kadangi vis dar toliau moterų teisės ir lyčių lygybė nėra integruojami į reformų vystimosi procesą. Ir tai rodo ir faktas, kad, pavyzdžiui, kai buvo pateikta mūsų narystės paraiška ES 16 metai, Bosnija ir Hercegovina pateikė reformų darbo atvarkę 15-18 metų laikotarpiai, tačiau Čia ta darbo atvarkė yra visiškai akla lyčių aspekto atžvilgių ir nėra jokių konkrečių priemonių ir veiksmų numatytų pagerinti moterų situacijai. Smurtas prieš moteris išlieka vis dar Bosnijoje ir Hercegovinai kasdien labai paplitusią problemą. Kasdien viena ar dvi moteris patiria vienokį ar kitokį smurtą lyčių pagrindų ir tai apima moteris nuo visose amžiaus kategorijose ir e, štai ponas Papovskis, ką kalbėjo apie tai, kas yra skirta kaip finansavimas vakarų Balkanų valstybėms, Bosnijai ir Hercegovinai. Gal jūs turite informacijos, kiek e, įvairios NVO, pilietinės visuomenės grupės e, mūsų šalyje gauna pagalbos? Iš tikrųjų, gal būtų įdomu jums išgirsti, Bosnijoje Hercegovinoje šiuo metu maždaug 20 tūkstančių NVO yra užsiregistravusios Teisingumo ministerijoje, tačiau mes puikiai žinome, kad už tų 20 tūkstančių gal. Eh, na, eh, nemalonu, bet tai reikia pasakyti, gal tik 25 tai procentai dirba realiai su uh, aukomis, kurio teikia kažkokią teisinę pagalbą ar, ar, ar, ar, ar panašiai. Mes labai uh, ži, puikiai žinome, kad labai sudėtinga yra mažesnėms vietinėms NVO iš, iš kaimų, pavyzdžiui, um, uh, pat kažką padaryti, prasimušti. Mano šalyje yra penki stambesni miestai, bet be to yra gal 150 mažesnių tai, tai regionų, miestelių ir tikrai labai sunku yra kažkokį tai komunikavimą užtikrinti. Ir aš dokumente šiandien surašysiu turiu, kad Vosnė Hercegovina turi užtikrinti galimybės um, kovoti su smurtų prieš moteris ir e, reglamentuoti tai įstatymuose ir realiai e, užtikrinti, kad visoje Bosnijoje, Hercegovinoje, visose vietovėse vienodi įstatymai veiktų. Bet tarptautinės pagalbos, mes galvojame, tikrai nepavyks to padaryti. Galite patikėti, mes turime aštuonias e, prieglopščio centrus moterims Bosnijoje, Hercegovinoje, moterims, vaikams teikiama pagalba, tačiau be tarptautinės um, paramos, įsivaizduokite, prieš du mėnesius to net nebuvo iš vis. Tai iš tikrųjų, aš noriu labai aiškiai pasakyti, um, Bosnija Hercegovina pasirašė visas konvencijas, visas rezoliucijas, tačiau dabar didžiausia problema yra um, įgyvendinimas ir be duomenų bazės neįmanoma nieko padaryti. Mes bandome rinkti informaciją iš NVO, um, kai pateikėme tokią tokią informaciją valdžiai, valdžia sako, tai, ne, ne, nesa, tai netiesa. Tai aš tiesiog noriu Jūs informuoti, kad e, visų pirma reikia geros duomenų bazės. Pavyzdžiui, kartais, kuomet kalbame apie tai, kiek smurto atveju yra prieš moteris, kiek išprievartautų moterų Bosnijoje ir Hercegovinoje. Didžiulės diskusijos e, vyksta su mm, e, vyriausybės nariais, su ministerijomis dėl to. Tai iš tikrųjų mums labai reikalinga tarptautinė pagalba, kad galėtumėm sukurti gerą duomenų bazę, statistinę informaciją, kad turėtumėm, nes e, problema yra visų tų konvencijų rezoliucijų gyvendinimas. Tai yra tai, ko mums realiai dabar ir labiausiai reikia. Ačiū. E, thank you, Mrs. Milicevič. Dėkuoju, poniai Milicevič. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Marijai Ruotanen, kuri yra e, žmogiško rūmo lygybės e, direktorato iš Europos tarybos direktorė. Dėkuoju. Dėkuoju, kad pasikvietėte Europos tarybos direktorę atstovus į šį e, e, posėdį. Europos taryboje yra 47 e, valstybės narės. Mes užsimame žmogaus teisėmis. Kalbant apie Stambulo konvenciją, tai e, kitais metais Strasbūrė bus ratifikuojama ši konferencija. Ir tai yra labai svarbus signalas pasauliniu mastu dėl kovos su smurtu prieš mumeris. Aišku, šita konvencija yra parengta Europos tarybos, tačiau jinai gali būti taikoma bet kur pasaulyje. Ir ne tik tai valstybėse, kurios e, priklauso Europos tarybai. Jūs jau minėjote, kiek valstybių yra ratifikavusios šią konvenciją, kiek valstybių yra pasirašysios. Aš negryšiu prie šitų duomenų, aš tik tai pasakysiu, jog vis daugiau valstybių ratifikuoja. Pas metų pabaigoje bus 25 magiškas skaičius. Ir tai yra labai teigiama naujiena. nes netaip senai buvo tik tai 15 valstybių. Ši konvencija yra labai moderni, jinai remiasi tais standartais ir tuo darbu, kuris buvo nuveiktas jungtinių tautų lygmenių ir aišku, e, konvencija papildo visas ES direktyvas, kurios yra taikomas šiais ryčiai. Tai yra labai gilus dokumentas, jį nebus paprasta perkelti. Tai labai detali konvencija, detalus katalogas ir e, valstybės turės gyventi labai praktinio pobūdžio priemonės šiame kontekste ir numatyti būtinus išteklius tam, kad konvencijos įvairių straipsniai būtų tinkamai gyvendinti. Tai yra praktinis e, katalogas, kuris e, turės e, būti perkeltas, sprendžiant šitas problemas. Kaip jūs žinote, devynios veikos nukreiptos prieš moteris yra kriminalizuojamos ir e, tai apima taip pat. Ma fizinį, psichologinį smurtą, taip pat ir žodinį smurtą. Ir nekalbant jau apie ekonominį e, smurtą. Taip pat e, reikėtų pasakyti, jog šioje konvencijoje yra numatytas e, stebėsenos mechanizmas, jį turės atlikti ekspertai ir e, kai kurios kitos struktūros, kuriuose bus e, valstybių atstovų dažnai e, mums reikia labai tikslių duomenų, todėl e, stebėsenos mechanizmas kaip tik tai leis e, užtikrinti tai ir stebėsena taip pat apims ir nevyriausybinių organizacijų teikiama informacija bus taip pat e, ir inspekcijos vietose, tad bus e, numatyta pakankamai daug informacijos kanalų. Šiais metais jau bus organizuoti du vizitai, galbūt e, Liepos mėnesį pirmas, tad po truputį mes pradedame rinkti informaciją apie padėtį valstybėse, kurios pasirašysi tą konvenciją, bet labai didelį dėmesį reikės kreipti konkrečiam įgyvendinimui. Ir kodėl reikia stebėsenos? Mes visiškai nenorime um, kaip gėdinti tų valstybių. Uh, E, kuriuose padėtis nėra labai gera, bet paprasčiausiai mes norime užtikrinti informacijos tinkamą rinkimą ir pateikimą, kad galėtume tikslingai padėti toms valstybėms, kurios susiduria su visais šitais iššūkiais. Mes e, turėdami pakankamai duomenų, skelbsime ataskaitas, tai kartu su uh, Europos e, Sąjungą, įgyvendinsime bendras programas, užtikrindami, kad tie iššūkiai, su, kurioje, su kuriais susiduria tos valstybės, būtų atremti. Dėkoju ir esu pasirengusi atsakyti klausimus. Bene, grazie. Ringrazio. Dėkoju ekspertams. Jie yeah apibūdino susidariusią padėtį. Na, o dabar perduosiu žodį parlamento nariams, kolegoms. Pane Fodroba, pirmą užsirašusi kalbėtoje. Dėkoju, ponė Panzerį. Aš esu Teisės reikalų komiteto, moterų reikalų komiteto narė bei ES ir Turkijos santykių delegacijos narė. Man labai džiugu jūs girdėti čia, gerbiami svečiai, gerbiamos viešnios, girdėti apie jūsų nuveikiamus darbus vietose, rytų Balkanų šalyse, Turkijoje. Ką norėjau čia pasakyti pirmiausia? Padėkoti už jūsų darbą, kurį dirbate moterų reikalų labui. Kreipiuosi Pirmiausiai ponia Ozbei iš Turkijos. Mūsų delegacija Moterų reikalų komiteto delegacija yra numačiusi atvykti rugsėjo mėnesį į Turkiją. Tačiau kol kas neturime dar leidimo vykti Manau, kad bandysim dar dėrėtis, diskutuoti, nes manau, kad e, iš tiesų reikia pasižiūrėti, kokios sąlygos yra sudarytos moterims Turkijoje, pavyzdžiui, darbo rinkoje, kaip teisingai sakė kolega Kukan, yra daug priemonių moterims paremti suteikti joms daugiau galių. Tad aš manau, kad reikia atvykti į vietą ir pasižiūrėti, kokia yra padėtis. Turiu klausimą jums, kaip mes, Europos parlamento nariai, galėtume jums padėti. Jums Turkijoje. Ir kitose šalise taip pat, aišku. Jūs kalbėjote beveik visuose pasisakymuose apie tai, kad ES taip pat turi problemų šioje srityje. Be abejo, mes turime taip pat pas save kovoti su smurtu prieš moteris. Bet kaip galėtume, pavyzdžiui, mes padėti jums Turkijoje? Ačiū. Ačiū, Barbara. Ačiū, Barbara. Prašau. Dėkoju. Pane pirmininkė, aš esu žmogaus teisų komiteto narė, noriu padėkoti jums visiems ir visoms už pasisakymus. Jūs visi minėjote, jog daugiau yra neigiamų negu teigiamų tendencijų, kalbant apie smurtą prieš moteris. Norėčiau paklausti ponios Ruotanen. Jūs sakėte, kad 25 valstybės yra ratifikavusios Stambulo protokolą. Graikija e, yra e, viena iš regionų lyderių ar pagal mano turimą informaciją, Stambulo konvenciją Graikija yra pasirašusi, bet neratifikavusi, ar ruošiamasi tai padaryti. Na ir vakarų Balkanų ekspertams klausimas. Kiek suprantu, kad dvigubą diskriminaciją patiria Romų bendruomenės moteris jūsų šalyse. Duomenų prieš Romų bendruomenės moteris, kiek aš suprantu, taip pat nėra ir ką reikia turėti, kad tokie skaičiai atsirastų, ar jų yra kur nors. Ačiū ponui Popovski taip pat. Jis mums papasakojo apie tai, kad ES imasi inovatyvių programų, kurios skirtos moteriams, merginoms e, ir įdomu būtų išgirsti, ar kaip veikia tos programos. Bet tų septynių ES delegacijų regione penki atstovai, bet tai yra ambasadoriai. Pen, pen, pen, penkiose tos regionos bent jau yra ambasadus ir ambasadoriai. Kaip šiuose šalyse dirbama siekiant užtikrinti lyčių lygybę? Ačiū. Ačiū. Ah. Edi. Prašom klausti. Dėkoju. Aš norėčiau taip pat pridėti savo padėkos žodžius e, svečiams ir viešnėms už atliekamą darbą. Ačiū, kad atvykote. Prieš keletą metų mes dar net nebūtumėm galėję kalbėti Europos parlamente apie smurtą prieš vieną ar kitą lytį. Jau štai dabar šis klausimas yra normaliai darbo tvarkėje. Matome, kad problemų yra ne tik kitur, bet ir Europos Sąjungoje, tose 25 valstybėse narėse. Stambulo konvencija padėjo pajudinti šiuos klausimus daugelį valstybių narių ir aš manau, kad Europos parlamento nariai turi raginti valstybės, kad ši konvencija būtų tikrai įgyventinama, kad jūs būtų laikomasi. Ir mes be abejo turime padėti Turkijai ir kitoms e, valstybėms, Vakarų Balkanų valstybėms. Mes turime patys pirmiausia užbaigti smurtą lyčių pagrindų lyčių lygy, lygybės pažeidimai kol kas nebuvo laikomi baudžiamųjų nusikaltimų, bet taip turėtų būti. Ir susitvarkę pas save galime paremti ir kitus. Na ir aišku, rinkti statistinius duomenys yra labai svarbu. Dėkoju. Thank you very much, Chair. I, I also would like to join my colleagues and thank you very much for. Dėkuoju. Aš norėčiau taip pat prisidėti prie kolegų ir padėkoti Jums už uh, ir už jūsų pasisakymus, ir už jūsų veiklą. Labai svarbu, kad ta veikla nesibaigtų, nesustotų. Ir kuomet mes kalbame apie lyčių lygybę ir apie kovą su smurtu, Istanbulo konvencija yra e, pats svarbiausias dokumentas. Ir ne tik tai dėl to, kad e, visų pirma, dėl to, kad e, ten yra numatyta dalis reglamentuojanti prevenciją. Prevencija labai glaudžiai susijusi su lyčių lygybė ir su kova su smurtu. Kuo daugiau lyčių lygybės yra pasiekiama, tuo mažiau būna smurto. Ir Būtent todėl mes turime dirbti su Istanbulo konvencija, turime siekti ją įgyvendinti kuo geriau ir prisiminti, kad ten yra pirmoji dalis prevencija. Dėkoju, ar būtų kitų komentarų? Prašom, vicepirmininkė. Um, Ačiū tikrai ir, ir sujaudino, ir labai nuliūdino informacija išgirsta per šiuos pasisakymus. Nes iš klausimų buvo tos tradicinės šeimos, tai aš norėčiau paprašyti prelegentų pakomentuoti, kaip žmonės priversti suprasti, kad nepriimtina yra užpulti moterį, na, bet, bet kokį žmogų. Ar šeimos struktūra, ta tradicinė tokia, trukdo e, garsiau kalbėti apie tokius atvejus ir dirbti tuo vietos lygmeniu su moterims, nes aišku, kad NVO ir paramos grupių palaikymas yra lemiamas. Taigi, uh, Ar jūsų darbė dabar tai yra apsunkinantis ar palengvinantis momentas. Ir dabar dėl Stambulo konvencijos noriu pasakyti, kad mano valstybė yra pasirašysi, bet neratifikavusi šios konvencijos. Tai man atrodo ir savo valstybėse mes turime dar intensyviai dirbti ir todėl savo pasisakymę aš minėjau, kad taip labai lengva žiūrėti į išorę, sakyti, žiūrėkit, kaip ten yra baisu, bet pažiūrėkime ir į vidų pas save ir pripažinkime, kokių problemų ir mes turime ir man atrodo mes turime dirbti visi iš vien. Grazie. Kukan. Ačiū, Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Very... Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai Manau, kad tinkama, gal, gal diplomatiškai, nežinau, kaip čia būtų geriau būtų pasakyti, bet tikrai noriu pasveikinti, pa, padėkoti um, mūsų svečiams už atliekamą darbą namuose. Mes tikrai labai vertiname jūsų darbą ir esame tam čia, kad pasistengtumėm padėti. Todėl ir noriu užduoti štai tokį klausimą, kaip mes, Europos parlamento nariai, galėtumėm jums padėti. Uh, Klausantis jūsų tikrai sukrėtė, ta, sujaudino ta informacija, visas tas vaizdas, kurį jūs čia nutapėte. Štai ponė iš Kosovo pasakė, kad per aštuonias valandas jauna moteris buvo užsipulta keliasdešimt kartų. Aš, aš baisu, aš įsivaizduoju pas mus, kai būtų 60 kartų užsipulta priekabiauta prie jos. Kokia yra situacija ten, tai tiesiog sunku įsivaizduoti. Kitas dalykas, 16 kreipimusi į policiją, visi ignoruoti, ką jūs pasakėte. Ah, man atrodo, reikia dar daugiau argumentų, kai yra to, tokia mm, dramatiška situacija, tikrai nepaprasta situacija, reikia kažką daryti. Tiesą pasakius, ir Italijoje taip e, pasitaiko, jog e, moteris e, pasiskundžia policijai, bet tačiau jų niekas tinkamai neišklauso ir kartais tos moteris paskui net ir žūsta. Jeigu nėra kitų komentarų, tai tuomet aš norėčiau dar suteikti žodį ekspertams kalbėjimo laikas dvi minutės, kad kiekvienas ekspertas galėtų reaguoti į klausimus ir pasisakymus. You, uh, uh, to to... Ačiū pirmininkė, aš tik sureaguosiu vieną ar kitą momentą dėl to, kas buvo teiraujamasi dėl mūsų projektų gyvenimo. Tas bendrasis projektas. Nu, ką aš paminėjau, 5 milijonų e, biudžetas, kur Liepos 10 bus oficialus atidarimas, jis bus įgyvendinamas Junktinių tautų moterų organizacijos kartu su vietos NVO, taigi mes dar dirbame dėl detalių. Ehm, toliau dar norėjau sureaguoti į tai, ką viename iš mūsų viešnių ehm, pasisakymų buvo pirmųjų paminėta, būtent dėl e, smurto lyčių pagrindų, kad tai labai rimtai būtų vertinama stojimo procese, taip ir daroma savo ataskaitose visuomet. Mes kalbame apie nediskriminavimo ir smurto situaciją, ypač smurto prieš moterį situaciją. Ir vėlgi tą patį darysime ir per kitą plėtros ataskaitą, kuris, kuri turės būti parengta 2018 metų pradžioje, tai yra pavasarį kažkur um, kovo mėnesį. Toliau konkrečiai dėl Bosnijos ir Hercegovinos buvo klausimas. Kaip žinote, mes rengėme nuomonę dėl Bosnijos ir Hercegovinos narystės prašymo. Ir ir e, vyriausybės atsakymų tikimės vasarą. Tikimės. Kuo greičiau juos gausime, tuo greičiau galėsime parengti savo nuomonę. Tačiau nuomonėje bus ir skirsnis dėl e, lyčių lygybės ir moterų teisių. Tai yra ta vieta, kur mes galime išsakyti savo nuomonę to klausimu. Dabar dėl jūsų klausimo, dėl mūsų E, partnerių vietoje, vietinių partnerių. Vėlgi, ką aš minėjau, stipresnis moter... mergaičių ir berniukų balsas prieš smurtą, e, tas projektas būtent kalbame ypatingai apie, ir, ir apie kaimiš... kaimiškose vietovėse gyvenančių moterų situaciją Bosnijoje. Toliau yra karitas, su, karit, su vietos karitu dirbame, kita NVO yra Bežena. Grazie. Signora Rotanen. Pone Rotinan, dvi minutės. Thank you. Uh... Ačiū. Norėčiau pritarti, kad teisingai Stambulo konvenciją mes vadiname 3P uh, konvenciją ir prevencijos P yra labai svarbi, bet taip pat ir apsauga, persekiojimas ir politika, nes konvencija reikalauja tarp disciplinarinio integruotų politikos priemonių požiūrį. Taigi reikia pabrėžti visas tas P raidės. Taip pat pritarsiu visiems tiems, kas sakė, kad tai tikrai nebėra privartus šeimos klausimas ir Stambulo konvencijoje tai aiškiai pasakyta, tai nėra privatus reikalas, tai yra viešosios politikos klaus... E, e, klausimas ir pačios institucijos turi spręsti tą klausimą. Mes matome tam tikrų ir pozityvių ženklų dėl tų dviejų valstybių, kurias mes aptarėme. Mes, um, matom, mes turime pažymėti tą faktą, kad jos mm, pas, pasirašė, ratifikavo Stambulo konvenciją ir numato daug politikos pakeitimų. Tai manau, kad yra daug pozityvių žingsnių, kuriuos pastebime regione. Tai nėra taip jau viskas vien tik tai juoda juoda. Mm, dabar. Dėl Graikijos yra viena iš valstybių, kuri pasir, pasirašė Stambulo konvenciją, kai 2011 metais buvo galima pasirašyti, bet dar neratifikavo. Mes turime informacijos, kad lyg ir turėtų įvykti ratifikacija greitai, tai ne, bet vis tik tai panašu, kad nėra tai ta valstybė tarp tų, kurios labai greitai ratifikuos tą konvenciją. Aišku, uh, vyksta tas darbas, bet na, kol kas dar negalime paskelbti, kad tikrai jau greitai tai įvyks. Dabar vizitas į Turkiją. Mm, tai yra viena iš valstybių, kur peržiūros komitetas e, norėtų nuvykti dar šiais metais. Tai yra viena iš tų dviejų valstybių e, vizitams šiais metais. Tai manau, kad iš tikrųjų svarbu tai būtų apjungti, susijęti, jeigu būtų FEM komiteto um, irgi vizitas, um, kad jeigu lapkričio mėnesį mes galvotumėm apie tą vizitą. Madame uh, Farnest. Pone Fasworth. Ačiū labai trumpai aptarsiu kai kurios klausimus. Aš, na, nenorėjau pasakyti, kad visiškai nėra pažangos. Yra tam tikros pažangos, ypač teisinėje sistemos pusėje, ypač dėl Kosovo galėčiau pasakyti, nes konkrečių šio klausimu dirbau 15 metų, bet didžiausia problema yra gyvendinimas. Ir todėl mes turėtumėm budriai stebėti, kas vyksta ir skatinti įgyvendinimą. Dabar dėl statistinių duomenų, kas buvo nekarta aptartas klausimas, aš pasakyčiau, kad bent jau Kosove yra galimybė gauti duomenis ir dabar yra su Europos saugumo bendradarbiavimo bendradarbiavimo organizacija imasi studijos visose Balkanų valstybėse būtent dėl netinkamos metodikos naudojimo gal šioje srityje dėl smurto prieš moteris. Ir jungtinių tautų moterų organizacijos projektas yra dėl bazinių studijų. Taip pat Europos tarybos irgi yra paminėta studija atskira. Manau, vienas dalykas, dėl ko turime būti atsargus, tai yra nuomonio apklausos visuomenėje. Kas atlieka tokius tyrimus? nes tai nėra toks paprastas tyrimas, kiek, pavyzdžiui, uždirbate per mėnesį. Šis klausimas yra labai jautrus ir mes negalime pasirinkti bet ko. Tai turi būti tyrėjai, apklausėjai, kurie būtų labai gerai apmokyti, labai gerai parinkti, kad būtų ir apsauga užtikrinta tiem, kas yra apklausiami ir ypač taip pat ir tiem, kas apklausinėja, ypač moteris, kurios patyrė smurtą, kad jie po to e, irgi patyrė stresą gautų reikiamą pagalbą. Dabar Dėl ko savo aš galiu pasakyti, kad turime tikrai gerų duomenų, jeigu norėtume atsigauti juos, tai e, pakviečiau į moteris.com, pažiūrėtumėt, kur yra skyrius, e, nėra pasiteisinimų, nuo aksijus, kur yra būtent pagal etniškumą išdėstyti duomenys ir kalbant apie etniškumą, aš minutėlę paskirčiau informaciją, aš neturėjau laiko. Pirmąją aš norėčiau paminėti e, Serbijos moterų gyvenančių Kosovo šiaurėje labai sudėtinga situacija, politinė situacija, kaip jūs žinote, yra labai nestabili, yra vis vis dar dvigubos institucijos, kurios, tai reiškia, kad nei viena institucija realiai nesima atsakomybės už tokius atvejus, nėra moterų krizių centrų, jokių policijos, jokio darbo normalaus. Tai yra katastrofa um, Šiaurės Kosovė. Mes turime visų pirma išspręsti, kas prisima atsakomybę, arba Serbija, arba Kosovo, kaž, bet vis tik tai kažkas turi bent jau teikti tas paslaugas. Na ir galiausiai aš labai atsiprašau, kad ponas Papovskis, apgailėsauju, kad ponas Papovskis jau išėjo, bet aš tikiuosi, kad gal kas nors dar liko iš nerginę generalinio direktorato. Tikrai labai svarbu, kad jungtinių tautų moterų mm, organizacija dirbtų su moterų NVO, bet e, išvengime to neokolonialistinio požiūrio, kur labai dažnai būna, kad užsieniečiai atvyksta pas mus ir nurodinėja, ką reikia daryti, nors neturi jokios patirties. Ir e, mes prašome, kad e, būtų priežiūra iš jungtinių tautų moterų kad būtų parenkami geriausi ekspertai, tokie, kurie turi gal 15 metų jau patirties sukaupę darbo vietoje, kurie žino, ką daro moterų klausimų srityje vietoje. Ačiū. Madame Obzai. Um, tai... Pone Opsai, dėkoju už pateiktus klausimus ir komentarus. Na, man Liūdna sakyti, kad e, neišeina atvykti rugsėjį į Turkiją, bet aš tikiuosi, kad e, jūsų komiteto vizitas galės vykti kuo greičiau, kad dėl to bus susitarta. Ką galime nuveikti? Daug ką. Ir turiu pasakyti štai ką. Lyčių lygybės perspektyva ir Europos parlamentų domėjimasis šiais procesais visada buvo labai svarbus Turkijos pilietiniai visuomeniai, ypač Turkijos moterų organizacijoms, nes jos buvo pirmose linijose kovojant dėl to, kad vyktų integracijos procesas. Dabar atsižvelgiant į tai, kad demokratinės servės sumažėjo Turkijoje, manau, kad ta nulatinė parama pilietinės visuomenės organizacijoms tampa dar svarbesnė. Bylos keliamos asociacijoms, kai kurios uždaromos. Tiesiog prašyčiau, kad testusi tie procesai, teikite ir toliau finansinę E, bei techninę pagalbą moterų organizacijoms. Nes, kad demokratija veiktų, tai yra labai svarbu, tai yra didžiulė problema kol kas. Na ir perinkime prie jūsų klausimų, prie to, ar sulaukia pagalbos nevyriausybinės organizacijos. Dabar e, e, joms labiau trukdoma. Ir iš tikrųjų e, tas nusistovėjęs mąstymas yra toks, kad jį pakeisti labai sunku. Bet tokiu atveju reikalingos teisės nuostatos, kuriomis moteris galėtų pasiremti. Mes turime teisės aktus, e, Stambulo konvencija be abejo šiek tiek ribota. Ir be kita ko, e, stigmatizuojamos yra aukos tų visų nusikaltimų. Tad turime veikti nevyriausybinio organizacijų liniją. Mes turime pasakyti, kad būtina, kad laikomasi būtų įstatymų ir turime skleisti informaciją, tai dirbti su laikinomis priebėgomis, prieglaudomis, su, ne, su pagalba teikiančiomis organizacijomis, įvairios etninės organizacijos, migrantės, moteris ar migrantai, romai, apie juos taip pat duomenys būtina rinkti, bet svarbiausia yra, kad žmonėms būtų pakankamai tų priebėgų ar kad veiktų prevencijos tarnybos. Jų kol kas nepakanka. Ir be abejo, labiausiai kenčia migrantės ar romės moteris, ar ir neįgalios moteris. Tai yra irgi vienas iš tokių skubesnių reikalų. Dėkui. Pirmininkas, ačiū kolegė Milinevič. Norėjau pasakyti štai ką. Man svarbu, kad buvome išklausyti. Mes pasidalinsime tą informaciją, kuri, man atrodo, yra mums visiems svarbi. Pavyzdžiui, laiko nebetaug turime, bet, pavyzdžiui, kalbant apie Romės moteris, mes esame atlikę tyrimus, turime dokumentų. Mes dirbame su Serbija, Jotkalnyje, Bosnija, Hercegovina ir mes ten negrinėjame Romių moterų reikalus. Vakar vyko čia keletas susitikimų, tad džiaugiuosi, kad turiu galimybę diskutuoti su žmonėm, kuriems rūpi šie klausimai. Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti, yra štai koks. Mes e, pastaruosius 20 metų aktyviai e, kalba apie Scidau konvenciją, dabar apie Stambulo konvenciją. Mes taip pat turime tuos e, šešėlinius pranešimus to ta, taip pat. Tad kartais mūsų susidaro šiaip ar taip toks nekoks jausmas, kad šalių pažangų ataskaitose Mes moterų tinklui nusinčiame svarbę informaciją, bet ar manote, kad kad tai turi kokios nors įtakos. Mes, persi, mes išsiuntėme e, pažangos ataskaitai keturis lapus, e, ataskaitoje radome tris eilutes, bet e, gal tas kiekis netoks svarbus, bet mes ten pateikėme duomenys, statistiką, iš to jūs galite matyti esančią situaciją. Kitas dalykas, kurį svarbu pasakyti, yra štai koks. Aš manau, kad visos moteris visame pasaulyje turi panašių problemų. Bet šalyje, kur mes gyvename, tos problemos yra sisteminės, nes sistema veikia blogai. Politiniai lyderiai, vyriausybė gali pasirašyti viską, ko jums reikės. E, pasirašys viską, bet rytaus dieną pamiršta, kas pasirašoma. Mes turime sustarimą, pavyzdžiui, ar valstybinio ligmens, ar regioninio, ar kitaip, kaip dažnai nutinka Bosnijoje ir Hercegovinoje po rinkimų žmonės pasikeičia. Kiti ateina ir sako, na štai, o aš nenoriu šiuo klausimu kalbėti, nes šį sustarimą pasirašė kažkas, kas dirbo iki manęs. Tad džiaugiuosi girdėdama jūs sakant, kad Stambulo konvencijai jūs parengsite tam tikrą struktūrą, stebėjimo struktūrą, kaip įgyventinama ta konvencija. Nu, tai yra tie dalykai, kurių mums reikia. Visi kartu turime dirbti prie šių klausimų visame pasaulyje. Dėkoju. Uh, like all all Norėčiau padėkoti visiems prelegentams, visiems parlamentarams už uh, dalyvavimą, už pasidalymą ekspertinėmis žiniomis uh, ir tikėkime, kad uh, moterų teisės, lyčių lygybė sulauks didesnio prioriteto rengiant pažangos ataskaitas, dalyvaujant dėrybose, palaikant dvišalius santykius ir teikiant mm, pasirinkimą narystiai pagalbą plėtros valstybėms. Labai dėkoju bendra pirmininkui, dėkoju už mūsų puikų bendarbiavimą su Druo pakomitečiu. Ačiū.